Aš norėčiau suteikti žodį Portugalijos atstovui Nuo Romeiro. Is Mr. Melo present? Ar ponas Melo jau yra atvykęs? Six, six, seven. Uh, no, he's not there at the moment. No. Okay, so let's proceed with the voting and uh, I will switch now to, to, to, to Polish and... Uh... Gerai, pono Melo nematome salėje. Tuomet norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turite kokį nors pastabų dėl vakar jums išplatintų protokolų? Ne? Tuomet protokolai yra patvirtinti. Ir periname dabar prie balsavimo.